dėl suprastas procedūros, dėl panos Korholos e, pranešimo, pavojingų preparatų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta didelė dauguma. E, Sveikiname pana Korholą. Toliau, ponios Rosbach pranešimas žuvų išteklių tausojantis naudojimas viduržėme jūroje. Vard, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dėlė gauma. Sveikiname ponę Rosbach. Toliau e, pono Grūtę e, pranešimas, kad Achenos biosaugos protokolo Nagojos ir Kalumpro papildomo protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo sudarimo. E, kas už, prieš, susilaiko patvirtinti, sveikiname poną Grotę. Toliau, ponia Palonė, pranešimas ekonomijos ir pinigų sąjungos viešieji finansai. Balsuojame už, prieš, susilaiko pritarta, sveikiname ponia Palonė. Toliau, ponas Domeničiai Pranešimas e, kredito reitingo agentūros. E, pirmiausia, balsuojame dėl pirmojo bloko. Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta didelė dauguma. Lieka devini pakeitimai, kurie nedėra ar yra priimtini, bet FD 14 pakeitimų yra priimtini. Tačiau ponia Sharon Bowles norėtų pirmiausia pasisakyti. Prašom. Ačiū. Tie atskiri balsavimai laikomi priimtini dėl savo turinio, tačiau jie pakeistų e, pirmos svarstymo susitarimą, kuris buvo patrintas komitete gruodžio mėnesį. Taigi, nepaisant to, kad tuose pakeitimuose gali būti ir gerų dalykų, aš siūlau balsuoti prieš juos. Ačiū. Ačiū, dabar pradedame balsuoti. Atrodo, kad e, prašo siūloma balsuoti blokų dėl visų. Ar kas nors prieštarauja, kad balsuotume dėl tų pakeitimų e, blokų? Ar FD frakcija sutinka? Na, nieko keisto. Taigi, jūs patys to prašėte. E, norėtume žinoti, kaip žmonės balsuoja šiuo labai svarbiu klausimu. Aš manau, kad šiek tiek skaidrumo netgi šiame, e, šioje salėje nepakenks. Aš noriu e, pasakyti, kad pirmininkas, e, pirmininkė sutinka, kad reikia balsuoti dėl jūsų pakeitimų, taigi pir, antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Aštuntasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 32 pakeitimas vardinės balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 33 vardinės balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Norite tęsti toliau? 42 pakeitimas. Pradėme balsuoti. Baigiame. Atmestas. 48. Pradedame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 49. Atsiprašau, pradame balsuoti. Baigėme. Atmestas. 50. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 55 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 92 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 99 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 105 pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 109 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 116. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Dabar teikime komisijos pasiūlymas pakeitimais. Balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau teisinė teisėkuros e, rezoliucija. Balsuojame dėl jos vardinių balsavimų. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta didelė dauguma. Sveikiname poną Domeničį. Pona Svoboda, prašau žodžio, prašom. Ačiū, pana pirminkė. Man tarnybų interpretacija atrodo labai keista. Sharon Bowles sakė, kad e, jeigu yra kompromisas, tai po to pakeitimai, kurie panaikina kompromisą, nėra protingi. Labai gaila, kad turiu tai pasakyti. Tačiau norėčiau, kad pirmininkas kreiptųsi į Konstitucinių reikalų komitetą, pasvarstytų šią, šį dalyką ir pateiktų aiškę interpretaciją. Jeigu yra kompromisas, negalima pasakyti balsuoju už kompromisą, o po dviejų minučių e, balsuoju prieš kompromisą. Tai nėra protinga parlamento procedūra. Ačiū. šį rytą e, su pirmininku mes e, su tarnybomis e, svarstame šį dalyką. Čia esantys žmonės supranta šį hybridinį požiūrį, aš pats jo nesuprantu, bet visiškai pritariu jūsų prašymui perduoti šį klausimą Konstitucijų reikalų komitetui. Toliau, kitas pono Domeničiai pranešimas, kuris nekelia problemų dėl kolektyvinio investavimo dalykų. Pone Domeničiai, prašom. Ačiū, pirmininkė. E, situacija tokia pati kaip ir su ankstesniu e, pranešimu, kadangi aš sutinku su pirmininku. E, tai noriu pasakyti, kad reikia laikytis tos pačios procedūros. Jeigu politinės nuomonės nepasikeitė, tai turėsime padaryti tą patį, ką, ką tik darėme. Taigi viskas jūsų rankose, ponė pirmininkė. Yes, we, Bijau, kad turėsime dėl to balsuoti, gal tai neužtruks labai ilgai, bet e, vis tik tai reikia. Pirmasis blokas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dėlė balsų dauguma. Dabar atskiri pakeitimai, kurie, kaip sakiau, yra primtini. Pirmasis, ketvirtas pakeitimas kas už. Balsuoju, atsiprašau, vardinis balsavimas, balsuojame. Jau visi, žinote, kaip balsavote. Kaip buvo pasakyti, galbūt kai kuriuose pakeitimuose yra kai ko gero, jie verti galbūt kad dėl jų būtų balsuojama. Balsavimas baigtas, visi jau patenkinti. Gerai. Mm, balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Prašom. Ponas Saris, ačiū. Norėčiau pasakyti frakcijai, kad būsimi balsavimai dėl pakeitimų yra neigiami. E, norėjau dėl balsavimo sąrašo pasakyti. Balsavimo sąraše netaip yra. Ar noriu, galiu pasitikslinti su ponė Balf. Jūsų požiūris į šį balsavimą yra toks pat kaip ir anksčiau, taip? Tai ne, nebus nukrypta. Penktasis pakeitimas, balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Aštuntasis. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Dešimtasis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta vienuoliktasis. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Teisėjai, kurios rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. E, patvirtinta dėlė balsų e, persvara, ponė Domeničiai. Jūs norite vėl pasisakyti, prašom. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už tai. Balsavimas buvo ypatingas, padėtis mūsų buvo tokia kebli. Norėčiau visoms frakcijoms padėkoti, kurios e, pritarė susitarimui, ypač šešėliniams pranešėjams dėkoju nes susitarimas buvo tvirtas, jis atlaikė išbandymus po didelių pastangų, mums pavyko patvirtinti šį labai svarbų teisėkuros aktą. Ačiū. Dėkoju Jums už Jūsų darbą. Toliau balsuosime dėl pono Valensos pranešimo daugiametis Baltijos jūros menkių išteklių planas. Suteiksiu žodį pranešėjui dviems minutėms. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai. Po šio balsavimo kitas etapas prieš įsigaliuojant reglamentui bus trišalės darybos su komisija ir taryba. Deja, dėl e, konflikto susijusių su parlamento ir tarybos kompetencijų e, bus e, atidėtos darybos institucinės problemos susijusios su 43 straipsnio 6 dalies interpretavimu. Tai yra sutarties dėl ES veikimo straipsnis. E, jisai yra susijęs su e, sugavimų ribų apibrėžimų taryba dirbo toliau žiedama į įvairias, įvairių žuvų išteklius ir Dabar manoma, kad taryba pati gali apibriežti ribas. Tai e, turi neigiamo poveikio žvejybai, taip pat e, blogėja tarp instituciniai santykiai ir tai reikėtų pasmerkti. Ačiū. Dėkoju. Yra pateikta žininkysės komiteto 15 pakeitimų. Kartu balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. Dabar penktasis pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl uh, varnių balsų, uh, e, būdų dėl uh, teisėkros rezoliucijos projekto. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Didelę balsų daugumą patvirtinta. Sveikinu poną Valensą. Dabar pono Galagerio pranešimas dėl žuvininkystės išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis. ir dėl e, jūros organizmų apsaugos, e, gyvūnų jauniklių apsaugos, ponė Galangeriai. Žunkistės komiteto vardu norėčiau paprašyti atidėti balsavimą dėl techninio pranešimo, kadangi buvo e, rimtai apsvarstytas šis klausimas e, vakar. E, Gabriel Mato komiteto pirmininkas pasisako už tai ir dabar mes dar kartą matome, kad išriškėjo problemos parlamente dėl santykių su taryba, dėl ilgalaikių žuvų ir kitų tos gyvūnijos valdymo planų. Mes e, galvojame, kaip geriau apsaugoti žuvų išteklius ir kaip e, padėti bendruomenėms, kurios priklauso nuo žvejybos. Tačiau nuo e, Lisabono sutarties įsigaliojimų 2009 metais nebuvo pasiekta dėlės pažangos šioje srityje, nes e, trūksta tarsi susidomėjimo. E, E, pirmininkaujančios šalis nepakankamai dėmesio parodė šiam klausimui, nebuvo sėkmingai padirbėta ir mes e, raginame Airiją pirmininkaujančią dirbti šiuo klausimu, dirbti realistiškai. Koordinatoriai e, ryto ryte susitiks su Airijos atsinkamu ministru ir bus pristatyti prioritetai jo žuvininkystės komitetui per kitą savaitę. Mes uh, labai daug dirbome e, šio laikotarpio ir norime užsitikrinti pažangą. Taryba turi pademonstruoti pagarbą Europos parlamentui. Taip nebuvo padaryta per pastarusius keletą metų. Šis pranešimas e, kol kas nepri, e, nepriimtas. 98 metų reglamentas tebe galioja, kol jis nebus priimtas. Deja, Airija, kaip pirmininkaujantys šalis, negali uh, E, nubrėžti iškaus plano. Ir parlamentas, jeigu tai bus, neturės galimybės kaip tik blokuoti kitus rengiamus pranešimus šioje srityje. E, bazinį reglamentą ar reglamentą dėl žuvininkystės ir e, jūrininkystės reikalų, žvejybos reikalų jeigu mes e, nepasieksime pažangos, taip ir bus. Bet aš nenoriu, aišku, dabar užkirsti kelio diskusijoms su pirmininkaujančia šalimi ir jų išvadų. Ir aš dabar prašyčiau, kad būtų balsuojama e, vardiniu būdu dėl to, kad mano pranešimas būtų atidėtas. Kas nors e, pasisakyti gal gali už tai, kad būtų atidėtas balsavimas. Ar kas nors nori pasisakyti už tai, už atidėjimą? Ponas Deivis. Right. Dėkui, panė pirmininkė, aš remiu pranešėjo pasiūlymą. Mes norime reformuoti žuvininkistės politiką iš esmės, tam, kad žuvų išteklius galima būtų atkurti, kad mūsų žvėjai turėtų, ir žuvis turėtų ateitį, mums reikia ilgalaikio plano ir mes turime išspręsti konfliktą su taryba. Ar kas nors pasisakytų prieš šį pasiūlymą? Ne, nieko nematau. Gerai, Tuomet balsuojame dėl pasiūlymo atidėti balsavimą. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 670 žmonių pritarė jūsų ponė Galageriai pasiūlymui. Taigi ir dėkojame Jums ir linkime sėkmės darybose. Gerai, toliau balsuojame dėl pono Kazinį pranešimo. Dėl darbo tvarkos taisyklių dėl pirmininko pavaduotojų išrinktų dalyvaujantiems posėdėje balsa, e, balsų pritarus eiliškumo dalinio pakeitimo. Mums reikia kvalifikuotos balsavimo daugumos šiuo klausimu. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. A, ne, visiškai neaišku, reikės pasitikrinti. Atsiprašau, bet reikės pasitikrinti. Taigi antrasis pakeitimas, prašau balsuoti. Man atrodo, kad buvo atmesta. Balsavimas baigtas, atmesta 492 e, balsavo prieš. Pone Kazinė, antrasis pakeitimas e, e, buvo atmestas. Tai reiškia, kad ketvirtas, penktas ir aštuntas pakeitimai atkrinta. Ar jūs norėtumėt pasisakyti, ponė Kazinė? Ai, jūs esat visko patenkintas. Gerai, tuomet trečiasis pakeitimas. A, prašau. Ho già detto che noi abbiamo respinto gli emendamenti 2. Ne, aš jau sakiau, Aš jau sakiau, kad jeigu atmestas yra antras pakeitimas, tuomet, tuomet at, atkris ir ketvirtas, penktas ir aštuntas pakeitimas ir dabar mes balsuosime dėl pirminio teksto, viskas yra labai paprasta. Nu, nemanau, kad viskas yra labai paprasta, bet bet kuriuo atveju. Nes man atrodo, kad kai kas žino, kad pralaimės balsavimo metu. Trečiasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas ir penktas atkrito. Dabar pereiname prie šeštojo pakeitimo. Kas už šeštąjį pakeitimą? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, man sako, atkrito. Gerai, tuomet balsuojame dėl sprendimo pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dėkoju. Toliau periname prie užimtumo komiteto pasiūlymo dėl rezoliucijos, dėl jaunimo garantijų. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis paragrafas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Gerai, galime tikrinti. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo, dėl rezoliucijos, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta ir dėkoju užimtumo komitetui. Toliau perėmėme prie Kolarska Babinskos pakeitimo e, pranešimo dėl ES sąjungos politikos ir jos veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos energetikos politiką. Pana Kolarska Babinska paprašė žodžių. Prašau, ponė. Bo ja chciałam na koniec zabrać głos po przegłosowaniu. Aš pageidaučiau kalbėti po balsavimo, ar galima būtų tai, tai padaryti. Taip, sako pirmininkas, taip. Taip, aš norėčiau pasisakyti, jei šis pranešimas bus patvirtintas. Gerai, puiku, tuomet penktasis pakeitimas, varžinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas – vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau trečiasis paragrafas iš trijų dalių. Pirmoji dalis – kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis – kas už. Prieš. Kas susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Triliktasis paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš. A, atsiprašau. A, taip, taip. Vardinis balsavimas. Taigi balsuojame vardiniu, e, elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 paragrafas iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Neaišku. Pasitikrinkime. 35 paragrafas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 37 paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 42 paragrafas, kas už. A, atsiprašau, vardinis balsavimas. Iš tikrųjų, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 43 paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Sus... Iš naujo pradėkime. 43 paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta.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 Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Nu gerai, galime pasitikrinti. Gerai, antrasis pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar originali formuluoti H konstatuojamosios daly, dalies. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto su patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pone Kolarska Babinska, jūsų pranešimas yra patvirtintas didelė balsų persvara, taigi prašau. Ačiū. Pirmadienį auditorių rūmai e, pirmadienį paskelbė rezultatus dėl energijos efektyvumo e, audito, kaip tai daroma valstybės narėse. Noriu pabrėžti, kad komisija turi panaudoti audito e, rezultatus ir mano rekomendacijas rengdamasi kitam programavimo laikotarpiu. Nenorime, kad e, sanglaudos fondai energetikai būtų išvaistyti. Ačiū už Jūsų paromą mano pranešimui. Okay. Well, thank you for that comment. Uh, the um, colleagues have heard. Ačiū. Uh, komisijos narė, narys atrodo dabar Facebook'e kažką daro, bet aišku, jis e, paskaitys jūs pranešimą, jis bus pateiktas. Kitas e, pranešimas, ponios Gular, pranešimas galimybė leisti solidumo obligacijas. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Visa kita atkrenta. Baigiame balsuoti. Gero apetito ir gerų naujųjų metų. Right, let's crack on. Taigi įmamės darbo, toliau paaiškinimai dėl balsavimo motyvo. Pirmiausia, dėl kalendoriaus ponas Sandergardas.